Dėkuoju uždėmesi, dėkuoju už drausmę. Premjera šiandien, kiek supratau, Žankro šiandien man pasakė, kad pirmą kartą Europos parlamento agrikomitetas ir NAT e, komisija iš regionų komiteto pirmą kartą posėdžiauja, posėdžiauja kartu tokiu svarbiu klausimu, kaip e, mūsų kaimo ateitis. Kalbėsime apie kaimo plėtros ateitį. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiamas pranešėjų, gerbiami e, kolegos, e, komagri, NAT komisijos nariai, nariai iš regionų komiteto. Labai džiaugiuosi ir e, labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti mūsų kolegas iš NAT komisijos, iš regionų komiteto. Jų dalyvavimas šiandieninėje diskusijoje dėl būsimosios kaimo plėtros yra natūrali kryptis mūsų e, tarp institucinių ryšių, bet lygiai taip pat labai svarbu, kad mes kartu šiandien posėdžiaujame. Mūsų e, kaimui reikalingas visas mūsų dėmesys, e, ypatingai atėjus tą momentą, kai reikės reformuoti BŽUP. Pirmininkas Ekerskis prie mūsų prisijungs šiek tiek vėliau ir jam jau du kartus teko progos pasisakyti NAT komitete, komisijoje tiksliau. Ir e, pamatyti, kokios rimtos diskusijos ten vyksta. Aš esu tikras, kad mūsų šiandieninė diskusija taip pat bus e, atneš labai daug naudos ir kad mūsų abu komitetai, komisija ir komitetas, e, galės pasikeisti skirtingomis nuomonėmis Taigi mūsų kaimo ateitis labai glaudžiai susijusi su šią reformą ir dėl to mes turime labai didelį tam dėmesį skirti. Pokyčiai šiuo metu vyksta labai didžiuliai ir mūsų kaimo ateitis nuo to priklauso. Dabar norėčiau pasakyti, kaip mes dirbsime po pietų šiandien. Pirmiausia, suteiksiu žodį NAT komisijos vicepirmininkui, ponui Antonyžia Buchanan, kuris mums pristatys vietos ir regioninį požiūrį į kaimo politikos ateitį. Po to suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Radalans. Jis pristatys kaimo politikos baltosios knygos turinį. Kiekvienam kalbėtojui bus e, skirtas e, e, konkretus laikas, kaip žinia, reikia jo laikytis. Taigi 15 minučių kiekvienam bus skirta. Po to dviems minutėms bus skirtas žodis abiejų, tiksliau, komiteto ir komisijos koordinatoriams. Pradėsime nuo NAT komisijos koordinatorių ir tokia eilės tvarka kalbės jie. Tai yra pirmiausia ponas Petersenas, po to Džeblevits, po to Martikainen, po to Stenson ir tada ponas Hač kalbės. Tokia tvarka, kokią dabar pasakiau. Po to Agri komiteto, Komagri e, koordinatoriai pasisakys, ir bus įprastinė frakcijų jų tvarka išlaikyta pasisakant. Na ir kai jau liks laiko po to, tai pradėsime diskusijas, bus spontaniškų pasisakymų ratas, jūs visi ko gero esate su juo puikiai susipažinę. Na ir po to pabandysiu po visų šių diskusijų galbūt ateities perspektyvas nubrėžti mūsų bendradarbiavimo. Na ir ilgai nelaukdamas iš karto e, suteiksiu žodį Anthony Gerard Buchanan. Ir mes dabar jo išklausysime e, dėl e, vietos ir regioninio požiūrio į kaimo politikos ateitį. Thank you very much. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandieną dalyvauti pirmoje jungtinėje Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto konferencijoje ir aš tikiuosi tai bus mūsų dviejų institucijų bendradarbiavimo pradžia. Aš norėčiau perduoti NAT komisijos pirmininkės ponios Francina Armenjol įsocijas atsiprašymus, kuri negali šiandien čia dalyvauti. Ji yra labai nusivylusi, kad negali čia dalyvauti. Turite minėję, kad daug dėmesio skiria kaimo plėtrai, inovacijoms ir plėtrai. Uh, bandant prisidėti prie Europos 2020 strategijos. Tai yra mūsų subalansuotų santykių su miestais dalis ir tai yra vienas iš regionų komiteto NAT komisijos prioritetų. Aš esu Tony Bliukanen, esu Škotijos miesto tarybos vicepirmininkas ir taip pat esu net, gamtinių išteklių komisijos regionų komitete vicepirmininkas. Mano regionas yra centrinėje e, Škotijos dalyje, netoli Glasgow miesto. 92 tūkstančiai maždaug gyvena žmonių, 1,7 procento visų Škotijos gyventojų. Mes esame teritorija, kur yra 70, daugiau nei 70 tūkstančių hektarų, iš kurių 70 procentų yra kaimo vietovės. Norėčiau padėkoti ponui Siekerski už tai, kad jis atvyko į NAT komisijos posėdį kovo mėnesį, kur buvo aptariama kaimo plėtros politikos ateitis su vietos ir regionės valdžios atstovais, kadangi tos pirminės diskusijos ir buvo šio bendro šiandieninio posėdžio pradžia. Taip pat esu dėkingas ir Europos parlamento nariams, Žemės ūkio komiteto nariams už tai, kad jie lankėsi mūsų seminare, kur buvo kalbama apie kaimo plėtros politikos ateitį bei programavimo laikotarpį po 20 metų. Tas renginys vyko rugsėjo 19 dieną. Jis buvo surinktas kartu su tarptautinė asociacija kuri dirba kaimo plėtros, aplinkosaugos ir vystimosi srityje ir parlamento taip pat Rumra intergrupe. Ta parama, kuri buvo parodyta šiam seminarui, parodė, kad esame pasiryžę vieningai dirbti su Europos parlamentu, kad galėtumėme apibriežti kaimo plėtros politiką ateitie po 20 metų. Lapkričio 9 dieną surengėme bendrą konferenciją su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Šventėme 20-ąjį pirmosios Korko konferencijos jubiliejų. Tuomet e, gimė būtent kaimo plėtros politika tokia, kokią mes ją žinome dabar. Ponas Ikerskis e, apsilankė mūsų renginyje ir norėčiau padėkoti jam už tai, kad jis atvyko. Ta bendroji konferencija parodė, kad pilietinė visuomenė, vietos regioninės valdžios institucijos yra susirūpinę dėl tų pačių dalykų ir mano, kad reikia žengti daugiau nei numatyta Korko deklaracijoje ir tai yra, tą padaryti reikia skubiai, kad būtų prisimti konkretūs įsipareigojimai plėtojant kaimo vietovės Europoje. Kaimo vietovės yra inovacijų, plėtros centrai ir tai gali prisidėti prie strategijos Europa 2020 tikslų pasiekimo, siekiant už, užmėgsti pusiausvyrą su miestais. Tai yra NAT komisijos tikslas. Taip pat rugsėjo mėnesį įvykusioje konferencijoje buvo išsakyta vilties e, dėl kaimo plėtros politikos ateityje ir mes visi tai pasveikinome regionų komitete. Dabar mes privalome dirbti iš vien, pasirūpinti, kad e, išvados būtų įgyvendintos, kad vietos savivaldos institucijos prisidėtų svariai prie tų tikslų inovacijos ir kaimo ekonomikos modernizavimas. E, Random Lands parengė šį pranešimą. Regionų komitetas pritarė tam, kad e, būtų parengta baltojo knyga apie kaimo vietovės, tai būtų atspirties taškas siekiant kaimo plėtros politikos testinumo po 20 metų. Ponas Lens pristatys praktinius pasiūlymus, kurie yra išdėstyti jo nuomonėje gan greitai bet aš vis tiek norėčiau trumpai pakartoti, jog skubiai reikalinga parengti tą baltąją knygą apie kaimą ir aš tikiuosi, kad kaimo plėtros ir Žemės ūkio komitetas pritars mūsų siūlymams. Kaimo ir tarpinės vietovės sudaro 91 procentą visos ES teritorijos, ten gyvena 60 procentų gyventojų, ir sukūriama 43 procentai pridėtinės vertės, bei 56 procentai visų darbo vietų ten yra sukūriama. Visgi kaimo vietovės atsilieka nuo miestų ir vidutiniškai BVP kaimo vietovėje 73, 73 procentais mažiau nei miestuose. Atotrukis tarp miestų ir kaimų yra ypatingai aktuolus vidurio rytų Europoje, tačiau dauguma gyventojų visgi gyvena kaimuose susidurime su milžiniškais iššūkiais ir dėl to kaimo vietovės atsilieka nuo miestų. Demografinės problemos yra labai aktualios, kurios dabar svarbios bendroje žemės ūkio politikoje. 20 procentų nuo 2007 iki 2013 metų sumažėjo ūkių Europoje nuo 13,5 milijonų iki 7,8 milijonų sumažėjo ūkių ES. Aš žinau, kad Žemės ūkio komitetas pritarė tokioms e, mintims neseniai buvo primtas pranešimas, kur raginamos ES institucijos permastyti tikslus, kad būtų dar kartą sukurta viešoji kaimo politika, kuri tarnautų visai visuomeniai ir kuria būtų galima išspręsti nedarbo problemas. Taip pat e, trūksta atsinaujinimo ir tai, kad ūkininkai yra uh, vyresni nei 65 metų amžiaus paprastai Europoje, jauni europiečiai nelabai linkę ir jiems labai sudėtinga ekonomiškai gyvybingus ūkius įsteigti, kad galėtų užsitikrinti jie padorias pajamas. Bendrai kalbant, kuo daugiau pajamų bus gaunama iš žemės ūkio veiklos, lyginant su kitais ūkio sektoriais, tuo bus geriau. Ir toks yra mūsų tikslas. Ir mes žinome, kad mūsų komisija susitarė dėl nuomonės dėl jaunų ūkininkų. Anol Hatch parengė tą nuomonę ir dėl jos bus balsuojama plenarnėme plenarinė sesija vasario mėnesį. Žemės ūkio sektorius išgyvena tikrai labai aktualias problemas. Be kita ko, kaimo vietovės nėra labai patrauklios tam tikrą prasme, kadangi nėra užtikrinamos švietimo, sveikatos, socialinės paslaugos ir tai yra problema, kurią reikia spręsti. Taip pat labai didelis atstumas tarp kaimo ir sprendimų prieimimo mechanizmo ir reikia irgi tą problemą įveikti. Tai taip pat prieiga prie didelės vertės telekomunikacijų irgi yra būtina. Kaimo vietovės Europoje kenčia dėl to, kad trūksta interneto skverpties. 91 milijonas namų ūkių Europoje vis dar neturi prieigos prie interneto. 13 metais tik tai 25,1 procento kaimo vietovių turėjo greitai internetą, lyginant su 68,1 procento miestuos, miestuose. Taigi labai svarbu, kad sprendimus priimantys asmenys Europoje pasirinktų teisingai, sprendžiant ateities iššūkius. Ir regionų komitetas mano, kad nebūtų įmanoma nebus įmanoma pasiekti augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų, išsaugant teritorinę sanglaudą, jeigu nebus pakankamai uh, vis, pasitelkiami visi potencialūs augimo šaltiniai, įskaitant ir kaimo vietovės. Pasirengimas laikotarpiui po 20 metų jau yra prasidėjęs. Labai svarbu surenkti informuotas diskusijas kaimuose kad politika po 20 metų kaimo vietovėse gautų stipresnį pagrindą, kad tai būtų inovacijų ir kūrybingumo potencialas ir taip pat, kad būtų galima prisidėti prie pažangios, tvarios ir įtraukiančios Europos augimo, kaip yra pažymėta strategija Europa 2020. Regionų komiteto nuomonė, rengiant baltąją knygą apie kaimą, labai svarbu rengti tas diskusijas ir tikimės, kad jūs pritarsite mūsų siūlymui. Finansavimas po 20 metų turi būti puikia galimybe orientuoti kaimo bendruomenių poreikius ir sukurti geresnės galimybės tiems, kurie gyvena kaimuose visoje Europoje. Tai yra galimybė laikytis holistinio požiūrio, atsakant į klausimą, kam reikalingas ūkininkavimas ir žemės ūkis. Taip pat reikia įvertinti, kiek vertinga yra remti kaimo bendruomenės per diversifikavimą. Aišku, reikia geriau suprasti ir holistiškiau suprasti kaimo politiką, kaimo plėtros politiką. Taip pat mes turime pasirūpinti, kad ES, mūsų tautos ir regionai kur, kurtų geresnius, geresnės reguliavimo priemonės e, tokiu būdu būtų galima kovoti su infrastruktūros investicijų mažėjimu ir sukurti reikiamą kritinę masę. Tikimės, kad ateities finansavimas bus pakankamas siekiant ateities tikslų ir konkretūs tikslai, įsipareigojimai mažinant CO2 emisijas ir įgyvendinant gyvybingus prioritetus bus užtikrinta. Taigi, dėkoju uždėmesį. Merci, merci, Ačiū panui Bakenanui. Dėkojame už jūsų žanginį kalbą. Na, dabar iš karto suteiksiu žodį pranešėjui ponui Randel Lans, tam, kad jis pristatytų Baltosios knygos turinį. Prašom. Thank you, Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kanin už jo pasisakymą. Džiaugiamės matydami, kad mūsų bendradarbiavimas tęsiasi tarp Agri komiteto ir regionų komiteto NAT komiteto. Norėčiau taip pat padėkoti buvusiems kolegoms Europos parlamente. Džiugu tikrai čia būti, džiugu jūs visus matyti, ponios ir ponai. Regiono komitetas mano, jog tik prie mūsų integruotą požiūrį e, bus įmanoma išspręsti ekonominės aplinkosaugos ir socialinės problemos, visus tos iššūkius, su kuriais susiduria Europa ir ypač jos kaimo vietovės. Savo kalboje pirmiausia susitelksiu prie trijų temų. Pirmiausia, Ir tai bus ilgiausia mano pasakymo dalis, tai yra ES pagalba kaimo plėtrai, darbo vietų kūrimui ir teritoriniai sanklaudai. Antra, e, e, kaimo politikos įtraukimas į kitas ES politikas. Ir trečia, e, struktūrinių fondų harmonizavimas, jų taisyklių pritaikymas bendriems tikslams, kad būtų galima lengviau tvarkyti ir administruoti kaimų plėtros programas. E, regionų komitetas vieningai priėmė savo iniciatyvą pranešimą dėl modernizavimo ir e, inovacijų susijusių su kaimo vietovės politika. Aš turėjau garbę parengti pranešimą tą temą ir šiame pranešime mes detaliai teikiame siūlymus visoms toms trims veiksmų sritims. Norėčiau pradėti nuo pirmosios, nuo pirmo to siūlymo, tai yra ES pagalba kaimiškų vietovių plėtrai, darbo vietų kūrimui ir teritoriniai sanglaudai. Nors teritorinė sanglauda yra vienas iš svarbiausių tikslų minimų Lisabono sutartyje, tenka nustepti ir nusivilti, nes pastebima, kad struktūriniai fondai veikia taip, kad regioniai skirtumai dar labiau didėja. Diskusijų daugėja dėl to, kokia turėtų būti busima žemės ūkio politika ir kaip suteikti daugiau legitimumo jai. Žemės ūkio subsidijos susilaukia aštrios kritikos ir taip jau išeina, kad daugiausia pagalbos sulaukia geriausiai besilaikantis ūkiai, specializuoti ūkiai ir ta ūkininkavimo sistema tampa dar labiau koncentruota. Dėl to regioniniai skirtumai dar labiau didėja ir kitur esantis smulkesni ūkiai tiesiog išnyksta. Ekonomikos, aplinkosaugos ir socialinės pasiekmes viso to buvo ką tik pakomentuotos, tą padarė ponas Bukanan. E, tad e, be abejo svarbu teikti siūlymus šiai sritčiai, kad būtų galima išspręsti susikaupusias programas. E, kaimo plėtros politika iš esmės turi tikslą kompensuoti tuos skirtumus dėl to, kad pirmo ramščio pagalbos politika yra teikiama netobulai ir būtina at, um, pakeisti tas susiklošiusias prastas tendencijas. Ponas Bukanan apie tai kalbėjo, apie problemas iškilusias 15 metais. Klausimo, klausimuose rugsėjo mėnesį apie tai buvo kalbama. Jie buvo kalbama apie BŽUP. E, tris ketvirčiai viso biudžeto bus išleista žemės ūkiui. E, Pirmiausias tikslas yra mažinti skurdą, skatinti socialinę įtraukti ir panašiai. Tuo tarpu kaimiškos vietovės viso to biudžeto sulaukia tik 15 procentų. E, kaimo plėtros vietovų kofinansavimas regionams kelia problemų, nes ypač nukenčia tie regionai, kurie neturi pakankamai administracinių ir finansinių gebėjimų. Tuo galima paaiškinti, kodėl tų fondų uh, įsisavinimas valstybėse narėse yra pakankamai lėtas. Liūdna, tačiau tie skaičiai dar kartą patvirtina tą susirūpinimą, kurį išreiškė regionų komitetas dėl kaimo vietovių plėtros tvarumo. Savo nuomonėje dėl inovacijos ir modernizavimo kaimo e, plėtros politikos mes siūlome pateikti teisėkūros siūlymus susijusius su kaimo politika, kurie apimtų laikotarpį po 2013 metų e, Regionų komitetas ragino, kad būtų padidintas kaimo plėtros biudžetas, kuris buvo sumažintas 12 procentų, lyginant su ankstesniu planavimo laikotarpiu. Ir kad būtų galima e, atsverti tą koncentravimas į žemės ūkio politikos būtina yra tai padaryti. Europos žemės ūkio fondas regioniniai plėtrai turėtų būti uh, E, laikomas priemonė, kurios prioritetas yra socialiniai traukti, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra viet, kaimo vietovių. Bet aš jau sakiau, kad jam tenka tik 15 procentų viso kaimo plėtros biudžeto. Ir e, be abejo, labai svarbu, kad būtų šalia ūkininkavimo vystomos kitos veiklos. Tas diversifikavimas yra labai svarbus. E, kaimo plėtrai yra tie papildomi veiksmai yra svarbus. Reikia pasitelkti kitus profesinius sektorius, kad būtų galima skatinti e, tvarumą ir įvairias veiklas e, kaimo vietovėse. Taip pat daugiau paramos nusipelno vietos plėtra. Tik 5 procentai Europos žemės ūkio fondo regioniai plėtrai e, yra gaunama per lyder programą. To nepakanka. Investuoti į kaimo vietovės reikėtų daugiau, kad žmonės patiriantys sunkumų galėtų grįžti į kaimiškas vietovės, kad jie galėtų e, turėti normales gyvenimo sąlygas, kad galėtų kurti savo verslus. Kaip be būtų gaila, kiti Europos struktūriniai fondai taip pat didina e, tuos skirtumus. E, regionų komiteto studija susijusi Europos Sąjungos biudžetu, e, kurią turite tą studiją jūs štai čia, rodo, kad e, žinome, kiek daug yra kaimo vietovių valstybėse. Ir iš tikrųjų susirūpinimą kelia tai, kad kaimiškoms vietoms skiriamas finansavimas mažėja. 32,6 procentai struktūrinių fondų biudžetų buvo išleista kaimiškose vietovėse 2007-2013 metų programavimo periodu, o dabar to, tų procentų beliko tik 21,3 dabartinių laikotarpių. Be abejo, kaimiškoms vietovėms yra didžiulis e, nuostolis. Ir tas išlaidų mažėjimas pirmiausia yra susijęs su tuo, kad mažėja uh, Europos žemės ūkio fondo regioniniai plėtrai biudžetas. Regio atliko tyrimą ir sa, ten buvo pasakyta, kad nuo 20, kad 20, nuo 25,8 procentų 7-13 metų laikotarpiu tos išlaidos sumažėjo iki 11,5 procentų dabartinių laikotarpiu. Ir be abejo, e, Europos žemės ūkio fondą regioniai plėtrai reikia skubiai atkurti, jo biudžetas turi būti didesnis nes yra būtina, kad, tai yra būtina, kad būtų galima tinkamai įgyveninti žemės ūkio politikai kaimo iškų vietovių plėtrą, kaip apie tai yra pasakyta Lisabonos sutartyje. E, kaip sakė ponas Bukanan, reikia skubių veiksmų tam, kad būtų galima plėtoti profesinį mokymą kaimiškose vietovėse. 9 procentai Europos socialinio fondo buvo išleisti kaimiškose vietovėse. Dabar biudžetas dar sumažėjo dabartiniu planavimo laikotarpiu. E, jis sumažėjo iki 7 procentų 14-20 metų laikotarpiu. Ir be abejo, to nepakanka, kad būtų galima išspręsti tokias problemas, kaip sodybų tuštėjimo metas, jeigu taip galima pasakyti, nes žmonės išvyksta iš kaimo ir kad būtų galima išspręsti tokią problemą kaip visuomenės senėjimas kaime. Taigi e, labai svarbu atkreipti dėmesį į e, daugiametę finansinę programą. Norėčiau perėti prie antro savo pranešimo punkto, nes tai yra e, e, kaimo dimensijos įtraukimas į visas ES politikas. Be abejo, e, ne vis ne, svarbu, kad trūksta ir kokybės, ir kiekybės tos, tų, tų visų programų susijusių kaimo plėtra. Struktūrinės politikos turėtų kaimiškų vietojų plėtrą laikyti savo prioritetu kaip yra pasakyta Lisabono sutartie. Vienas iš prioritetų turėtų būti e, telekomunikacijos plačiajuoščio tinklo užtikrinimas, nes tai padeda tikrinti, didinti konkurencingumą ir ekonominį augimą. 2013 metais tik 25,1 procentas kaimiškų vietovių turėjo plačiajuosti interneto ryšį. Tuo tarpu miesto vietovėse jisai siekia 68,1 procento. E, reikia pasakyti, kad kaimo ir miesto tarpusavio sąveika yra labai svarbus dalykas, tas ryšys turi būti pripažintas. Ir tuo tarpu dabar problema yra ta, kad komisijos generaliniai direktoratai vengia išvelgti tą ryšį, o ir ta tendencija turėtų pasikel, pasikeisti kuo greičiau. E, kaimo vietovių problemos turėtų susmintyti visose ES politikose. Kaip dabar yra atsižvelgiama visose politikose į miestų E, problemas. Be abejo, reikia atsižvelgti į vairius kaimo vietovių projektus, jų mastą ir siekti geresnės sąveikos ir integracijos tarp e, kaimo plėtros priemonių ir kitų priemonių. Trečia. E, operatyvinės programos ar operacinės programos ir jų vieta. Be abejo, svarbu, kad būtų išvystomos ir toliau operacinės periferinės programos, kad būtų galima uh, tinkamai gyvendinti sanglaudos politiką, kad tas įgyvendinimas būtų efektyvesnis ir kad būtų galima pasiekti ES 2020 strategijos tikslų. Ir nors partnerystės sutartis ir strateginės taisyklės padeda užtikrinti didesnę koordinaciją ir integraciją, uh, padeda kurti daugiau inovacijų, bet to dėja nepakanka, būtų galima užtikrinti tvarų, tvarę kaimo vietovių plėtrą. E, būtina, kad reglamente, kad, e, kad reglamente dėl bendrųjų nuostatų taip pat būtų įtvirtinti reikiami prioritetai. E, Be abejo, tų principų gyventinimas bus iššūkis. Iššūkis, kadangi žinoma, kad reikės atsižvelgti į visą eilę regioninių specifiškumų. Ir būtina remtis integruotų e, teritorinių požiūrių, būtent atsižvelgti į žmogiškųjų išteklių turėjimą, būtent atsižvelgti eilę kitų dalykų. Regionų komitetas Taip pat norėtų paminėti ir administracinių gebėjimų buvimą, pakankamą išteklių turėjimą, kad būtų galima užtikrinti e, tinkamą kaimo vietovių plėtrą. Svarbu vystyti vietinės strategijas. Na ir apibendrinimui. Prieš 20 metų pirmojo Korko deklaracijoje, kuri buvo priimta e, lapkričio 9 dieną 1996 metais, buvo e, labai teisingai prašoma e, sąžiningos pusiausvyros tarp kaimo ir miesto vietovių plėtros. Tačiau tenka pasakyti, kad dėja šiandien tas tikslas nėra pasiektas. E, mums, jeigu norime, kad pavyktų įgyvendinti Korko antrąją deklaraciją priimtą 16 metų rugsėjį, reikia atsisakyti vien tik tai retorikos, kur yra kalbama apie na, paramą kaimo vietovėms, tiesiog reikia kalbėti daugiau apie sektorinės politikas, makropolitikas skirtas kaimo vietovių plėtrai. Būtent dėl to mes ir kalbame apie baltąją knygą kaimo vietovių plėtrai. E, ten išdėstytos priemonės yra būtina žingsnis pirmin, jeigu norime užtikrinti tinkamą kaimo vietovių plėtrą. Bendroji žemės ūkio politika negali pati viena, na ir neturi pati viena išspręsti visų kaimo vietovių plėtros problemų. Būtent dėl to šiandien ir dalyvauju šiame posėdyje. Noriu paprašyti jūsų paramos, kad baltoji knyga kuo greičiau pasirodytų dėl kaimo plėtros. Dėkoju. Merci, merci beaucoup, monsieur Lantz. Dėkoju, ponė Lantz, už jūsų pasisakymą, už tai, kad uh, labai tiksliai išdėstėte savo minčių turinį. Aš norėčiau pasveikinti pirmininką Sikierskį ir prašysiu, kad jis toliau testų pirmininkavimo darbą. Na, o dabar atėjo NAT komisijos koordinatorių pasisakymo laikas, kol kas dar ne parlamento agrikomiteto koordinatorių. Tad pirmiausiai suteiksiu žodį Karsten Una Petersen, PES frakcijos nariui. Dėkoju, kalbant apie, Dėkoju, kalbant apie teritorinę sanglaudą ir miesto ir kaimo pusiausvyrą, labai svarbu, kad visose ES politikos srityse, nustatant išteklius, būtų laikomasi 3E principo. Tai yra equilibrium, tai yra pusiausvyrą, įskaitant e, visas ES politikos rytis, taip pat equality lygybė visiems ES piliečiams, nesvarbu ar jie gyventų kaimuose ar miestuose, ir equity, tai yra teisybė, e, kalbant apie įvairius veikėjus įvairiose teritorijose, naudojant e, abipusės kompetencijas, kad būtų galima atsižvelgti į kaimo vietovių specifiškumą. Danijos pavyzdys Danijoje, Danijos pietuose yra teritorijų, kurios susiduria su ekonominiais sunkumais. Mes tuos sunkumus bandoma paversti privalumais ir tos teritorijos yra kitokios ir tie iššūkiai skiriasi ir stipriosios pusės yra kitokios. Tos vietovės susiduria su urbanizacijos problemomis ir turi nedaug kompetencijos, kompetencinių privalumų. Pietų Danijos regionai norėtų įtraukti visus šalies regionus ir tai yra regioninio augimo forumo tikslas. Mes tą darome bandydami derinti iniciatyvas bei įvairių vietovių stipresias pusės. Augimo forume yra siekiama trijų iniciatyvų. Specialus fondas mažiems pro projektams įgyvendinti kaimo ar nutolusiose vietovėse. Tai leidžia e, kaimo vietovės vietovėms užtikrinti regioninės stipriasias pusės, taip pat siekiant ekonominio augimo ir plėtros. Taip pat buvo parengta pagrindimo analizė, bandant išsiaiškinti, ar nebūtų prasminga įgyvendinti tam tikrą projektą ir finansavimas buvo numatytas pagal 70 milijonų eurų iš Horizontas 2020 programos ir buvo imtasi statyti tą elektrinį e, kelt, keltą ir tas elektra varomas keltas kurs daug darbo vietų ir per statymo laikotarpį, taip pat ekspertinių žinių laivynui ir taip pat daug privalumų visam regionui. Dėkoju. Merci, merci à vous, monsieur Petersen. Donc... Dėkoju, ponia Petersenai. O dabar žodį suteiksiu ponui Čibliks, EPP frakcijos pon, ponui Geblevits, EPP frakcijos nariui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Aš atstovauju Zahodniojo Pomorskio regionui Pomeranijoje. Šiandien man tenka malonumas kalbėti e, Europos parlamente aš regionų vardu. Aš norėjau pasakyti keletą mano supratimų svarbių dalykų. Pirmiausia, grįžkime prie e, to, kiek leidžia gyventi kainos mokamos už žemės ūkio produktus. Norėčiau pasakyti, kad siūloma yra įgyvendinti tokias sistemas, kurios žemės ūkio sistemas, kurios atitinka Europos e, vartotojų poreikius. Būtina, kad mes būtumėm patys nepriklausomi nuo stambių tiekėjų. Tai reiškia, kad turime vystyti vietinės apsirūpinimo maisto produktais grandinės, ne, išvengti tų tarpininkų, pavyzdžiui, gal būtų galima uh, tiekti produktus moky, vietos mokyklos valgyklai, kodėlgi ne, taip pat turime uh, kurti galimybės vystyti vietos produktus, juos perdirbti e, draugiškų aplinkai būdu. Tai yra pirma, kurį norė, pirmas dalykas, kurį norėčiau paminėti. O dabar antras dalykas būtų susijęs su darbo vietų kūrimu kaimo turizmo sektoriuje e, Žemės ūkio turizmas yra galimybė daugeliu regionų Europoje. Čia įmanoma sukurti nemažai darbo vietų. Turėtume kalbėti ne tik apie darbo vietų kūrimą kaip tokį, bet taip pat tai yra ta veikla, kuri padeda mums gauti pajamas ir iš kitų šaltinių. Mes diversifikuojame savo pajamas tuo būdu. Pavyzdžiui, galima plėtoti taip pat ir, pa, ir, ir, ir produktų gamybą, galima gaminti suvenyrus vietoje, juos parduoti žmonėms atvykstantiems į mūsų regionus. Tai yra vienas iš tų tikslų, kuriuos išsikėlėme savo. Mes norėtume, kad atsirastų integruotų veiksmų, kurie būtų būsimos žemė, bendros žemės ūkio politikos dalis, kad tas iniciatyvas būtų galima paremti. Be abejo, paramos nusipelno mažos ir vidutinės įmonės, e, žemės ūkio verslai. Um, reikėtų numatyti skatinimo priemonių jiems. Taip pat svarbu, kad galėtume pritraukti turistų iš kitų vietovių. Žemės ūkio vietovės kenčia dėl to, kad infrastruktūra yra labai neišplėtota arba išplėtota prastai. Būtina tiesti kelius ir numatyti prieigą prie interneto. Na ir užbaigdamas savo pasisakymą, norėčiau dar pridurti štai ką. Per 300 iniciatyvų, tiksliau 1300 iniciatyvų buvo pareikšta mano E, regione, kai daugelį jų pavyko gyvendinti e, to fondo regioniniai plėtrai dėka. Ačiū. Dėgadimo tvarkos dar žodis. Norėčiau pakviesti visus laikytis dviejų minučių pasisakymo laiko. Kitaip negerai, ne, nespės visi pasisakyti. O dabar žodis ponui Martikanin, prašau. You, just, uh, want... Ačiū pirmininkė.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 Aš labai trumpai norėčiau pasisakyti, kaip e, kad manęs prašė panas pirmininkas paliesti svarbiausius e, aspektus. Ar iškyla vertimo problemų? Tuomet aš kalbėsiu angliškai. Ne, atrodo, kad nebėra vertimo problemų. Izoliuotų atokių vietovių problema žemės ūkio sektoriuje yra labai sudėtinga problema. Kai kurios atokius e, izoliuotus regionus palieka jau ūkininkai, važiuoja kitur, todėl kad jie mano, jog ten nėra pakankamai galimybių. Mes turėtume stiprinti tokias e, vietovės, kad juose būtų daugiau galimybių. Regionų komitetas savo kai kuriuose dokumentuose yra sakęs, jog diskusija šiais klausimais turi vykti ir po pieno kvotų įtvirtinimo reikia rasti tolesnį tvarų pagrindą tam, kad būtų įmanoma gerinti žemės ūkio sektoriaus padėtį. Todėl mums tam reikia naujų priemonių. Regionų komitete yra viena komisija, kuri organizavo konferenciją šio klausimu. Mūsų sekcijoje NAT komisijoje mes taip pat esame tą klausimą ir laukiame dabar rezultatų, todėl kad e, kiekvienais metais mes kalbame apie e, atliekų geresnį tvarkymą. Dėkui. Ačiū ponui Matikanui, dabar žodis ponui Stensonui. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos alijanso frakcijos vardu aš norėčiau pasveikinti šiandienos renginį. Kaip kolego žino, aš esu iš labai kaimiškos Airijos vietovės ir toje vietoje, pažiūrėjau, nėra jokio interneto. Mes nekartą gavome pažadų iš Europos parlamento ir Airijos vyriausybės kad tas internetas bus įvestas ir mažiems ūkininkams tai yra labai būtina ir svarbu. Taigi tokie infrastruktūros poreikiai turi būti išspręsti, nedelsint. Reikalinga prieiga prie interneto ten, kur gyvena ir dirba žmonės, vakarų Airijoje irgi ta problema aktuali. Mano nuomonė, per daug galbūt dėmesio buvo skiriama miestams, miesto vietovėms ir dėl to nukentėjo kaimo bendruomenės. Ta problema reikia spręsti, nes mes negalime urbanizuoti visų teritorijų, turime išsaugoti kaimą. Antras dalykas, ES turi vertinti esminių paslaugų teikimo klausimą kaimo vietovėse. Dėl to, kad mažėja gyventojų skaičius daug, kaimų, mas, mažų miestelių Airijoje ir aš įsivaizduoju visoje Europoje neturi, pavyzdžiui, netgi pašto paslaugų, neturi policijos nuovados. Ir aš manau, kad tas problemas reikia išspręsti. Aš manau, kad lyder programa, kuri yra puikia ir labai sveikintina, galėtų leisti išspręsti dalį tų problemų. Ir norėčiau pridurti, kad Europos komisijai norėčiau pasakyti, kad turėtumėme ir toliau imtis pastangų ir apsodinti kuo galima daugiau e, plotų kaimo vietovėse, kad jauni ūkininkai galėtų auginti maistą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir turime tęsti tuos darbus. Aš labai sveikinu antrąją Korko deklaraciją, kuri įneša gyvybingumo, bet dabar atėjo laikas imtis veiksmų. Europos parlamentas ir regionų komitetas gali prisidėti prie to proceso ir gali kaimo vietovėms suteikti dar vieną galimybę. Mes ir labai prašau visų mūsų neišvaistyti tos galimybės, nes mes teisės aktų rengėjai būsime būtent vertinami pagal tai, kiek pasieksime puoselėjant Europos kraštovaizdį. Taigi pasirūpinkime, kad mes pagerintumėme tą situaciją, nes dabar net nesu įsitikinęs, ar einame tą kryptimį. Ačiū. Merci, merci à vous, monsieur Stenson. Dėkuoju, ponai Stensonai. Dabar žodis, ponai, ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, kolegos. Kaip jūs girdėjote, aš esu Arland Hutch, esu iš Europos regionų komiteto, atstovauju Šiaurės Airijai. Europos konservatorių reformistų, reformistų frakcijoje. Regionų komitete mes daug kalbame apie tai, kaip būtų galima paremti jaunus ūkininkus Europoje. Aš nemanau, kad reikia čia ką nors įtikinti agri komitetą, pažiūrėjau, įtikinti, kaip svarbu apsaugoti kaimo bendruomenės, iš, išsaugoti jas ateities kartoms. Aš savo dokumentą dėl jaunų, dokument, dėl jaunų ūkininkų pristačiau vakar regionų komiteto gamtinių išteklių komisijoje. Tas dokumentas vienbalsiai buvo patvirtintas ir tai rodo, kad vietos regioninės valdžios institucijos iš įvairių šalių gali kalbėti vieningų balsų šiuo svarbiu klausimu. Kaip žinote, tik tai 6 procentai Europos ūkininkų yra 35 ar jaunesni. Tai, kad trūksta jaunų žmonių kaimuose, tokių, kurie norėtų užsimti ūkininkavimu, kelia grėsmę ekonominiam bei socialiniam kaimo vietovių tvarumui ir tie iššūkiai, su kuriais susiduria kaimo vietovės, vietovės, tai kad nepakankama prieiga prie transporto, netinkama komunikacija, taip pat trūksta interneto, švietimo, socialinių, kultūrinių, sveikatos paslaugų. Tai yra didžiulės problemos ir parama jauniems ūkininkams yra svarbi sąlyga siekiant išsaugoti žemės ūkį ES tam, kad kaimo vietovės išliktų gyvos ir kad būtų užtikrinama teritorinė sanglauda tas tikslas numatytas Lisabono sutartyje. Mes turime pasirūpinti, kad jauni ūkininkai būtų novatoriški, kad steigtų naujus ūkius, ypatingai šūp antra, antra, antrajame ramstie reiktų numatyti atitinkamą finansavimą, tokiu būdu būtų galima pare, pagerinti padėtį. Mes turime kartu pamastyti apie papildomas novatoriškas priemonės, kad būtų atsižvelgiama į mūsų regionų įvairovę. Ir, kaip sakė kolega iš Airijos, iš tiesų prieiga prie interneto yra labai svarbu, kalbant apie darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Dabar British Telecom taps e, dviejomis institucijomis ir tikimės, kad e, dėl to išauks konkurencija. Dėkoju. Dėkoju, ponui. Ačiū. Dabar jau baigė savo pasisakymus NAT komisijos koordinatoriai. Ir dabar pereiname prie Agri komiteto koordinatorių pasisakymų. Ponas Des pirmiausiai. Jisai kalbės apie frakcijos vardu. Kolleginnen und Kollegen, eines Dėkuoju, pirmininkė, mėly kolegos. Reikėtų nepamiršti vieno dalyko kaimo vietovių situacija labai skirtinga valstybėse narėse ir tarp valstybių narių. Taigi reikia atitinkamai pakoreguoti programas. Kaimo vietovės yra e, gyvybiškai svarbus dalykas vietos gyventojams, juk iš čia ir maisto produktai, ir geriamas vanduo, ir praktiškai net ir miestams tai yra labai svarbus dalykas. ES gali teikti savo pagalbą vykstant pokyčiams. Ir ne tik tai Europoje galime veikti, ne tik tai Europos lygių galime veikti, galime vietoje, nacionaliniu lygiu taipogi veikti. Aš 12 metų buvau meru, esu iš Bavarijos, regiono pirmininkas taip buvau. Ir būtent šioje vietovoje, vietovėje e, buvo e, mažiausias atlyginimas ir didžiausias vaikų e, mirtingumas. Na, o dabar mūsų regione mažiausias nedarbas 1,7 procento tik tai. Na, irgi kodėl? Ogi todėl, kad e, mūsų regione pakankamai gerai investuojama yra į infrastruktūras. Mes, jeigu savo savivaldybėje, pavyzdžiui, Jeigu nebus plačiau juošio interneto, tai nebus ir investicijų. Pavyzdžiui, Bavarijoje 5 milijardai eurų buvo investuota e, į plačią juostį internetą. E, ir taip pat padėjo pritraukti investicijų. 96 procentai e, savivaldybių gali pasinaudoti tokiamis sąlygomis. Ir ko gero, tai yra svarbiausias dalykas tam, kad ta zona galėtų išgyventi. E, Taip pat norėčiau dar pasakyti, kad mano regione pavyko įgyvendinti pokyčių, nepaisant ES pagalbos trūkumo. Ir nepaisant to, reikėtų labai atsargiai ir išmaniai naudoti pinigus, investicijas, tam, kad pinigai pasiektų savo adresatą. Ačiū dabar žodis ponai Dikėsin. Dėkoju pirmininkė, dėkoju regionų komitetui, taipogi ir NATO komisijai už šią e, puikią progą pasikeisti nuomonėmis. Būtina pabrėžti, kokia reikalinga yra baltoji knyga. Labai džiaugiamės, kad e, galime dalyvauti šioje kovoje mes irgi. Kaip kad sakė pranešėjas, ši e, kova buvo pripažinta kokia kaimo politikos dalimi. Ir ši politika. Taigi ši kova ne tik tai kaimo politikoje, bet ir apskritai bendrai visose ES politikos kryptise turėtų atsirasti. Taigi reikėtų galbūt eiti toliau, negu kad siekia trumperegiškumas valstybių narių. praeitos kadencijos metu buvo palikta laisvė valstybėms narėms veikti kaimo vietovių plėtros rytyje. Tačiau viskas nebuvo tinkamai padaryta, nes didelį dalis išteklių sugrįžo į pirmąjį ramsti. Ir kaip žinia, viena ES negali visko padaryti. Būtent todėl reikia ieškoti naujų sprendimų. Aš manau, kad baltoji knyga gali būti svarbus faktorius e, nustatant, e, kokios politikos rėmose bus infrastruktūros e, stiprinamos. Todėl labai svarbu, kad baltojoje knygoje būtų šitie dalykai išdėstyti, nes e, mūsų Europai labai svarbu suprasti, kad e, ištekliai mažėja, o nedidėja. Ir taip yra visoje Europos Sąjungoje. Dėkuoju ir linkiu vaisingo darbo. Castro, la parole est à Madame Müller. Mm -hmm.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 Ir tuomet žodis panui Luozu. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dabar kalbame daug agrikomitete apie kaimo vietovių plėtrą, kaimo plėtrą, tačiau, kai žiūrim, kas konkrečiai daroma, ne kažkas daroma, matome, jog e, darbo vietų skaičius mažėja. E, Ir e, ūkininkų skaičius Europoje nuolat mažėja, kaip jūs žinote, nuo 92 metų BŽUP nebepalaiko ūkininkų, palaiko agro industrijos sektorių labiau. Ir aišku, regionių lygmenių tai e, atsiliepia ir čia nedaroma pažangos. E, bandama patraukti daugiau medikų į kaimo vietovės, tačiau tokie dalykai yra sprendžiami centriniu, nacionaliniu lygmeniu ir būtent šituo lygmeniu turi būti vykdoma tinkama politika, todėl kad regionai patys nieko negali nuspręsti ir nieko negali keisti ilgalaikės perspektyvos požiūrių. Aš pats esu dirbęs vietinės valdžios struktūrose ir puikiai žinau, kad nacionaliniu lygmeniu ir europiniu lygmeniu priimami pagrindiniai sprendimai, o regionai neturi jokio teisėkoro, jokios teisėkoros galios. Norėčiau padėkoti už Baltosios e, knygos projektą, jisai tik tai pabrėžia daug mūsų susirūpinimo klausimų. Dabar siūlau daryti taip. Mes išklausysime po e, klausimų e, mūsų pranešėjų komentarus. O kol kas norėčiau paprašyti kolegų, kurie nori pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, E, duoti mums ženklą, pakelkite savo korteles ir mes užfiksuosime jūsų pagėdavimą pasisakyti. Jeigu vicepirmininkas ir pranešėjas sutinka su tokia tvarka, tai dabar suteiksiu žodį komentarams, galbūt pirmiausiai ponui Bukanam. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi dėl išsakytų pastabų iš visų frakcijų ir iš Europos parlamento, iš regionų komiteto. Puiku, kad mūsų siekis gerinti kaimo vietovės, užtikrinti infrastruktūrą, pagerinti gyvenimo galimybes tiems, kurie dirba kaimo vietovėse, kad tai mums visiems yra aktualus klausimas. Nepamirškime, kad turime įvertinti situaciją ir atsižvelgti į į vis, visas priemonės ir padaryti viską, kad pagerintumėme gyvenimą kaimo vietovėse. Tai, kad mažėja gyventojų skaičius kaimuose yra labai aktuali problema ir vis mažiau žmonių ūkininkauja. Labai svarbu, kad jų skaičių išsaugotumėme. Taigi turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. Taigi tikiuosi, kad žengsime pirmin. Džiugu, kad šiandien surengėme šį susitikimą. Aš manau, kad jis vyksta tikrai tinkamu laiku, bandant įvertinti ateitį ir kad atitinkamai būtų plėtojamos kaimo vietovės. Mes turime užtikrinti pilie, piliečiams visiems atitinkamas paslaugas ir tai turėtų būti mūsų darbų pagrindas. Nesvarbu, kurie begyventų pakrantėse, kaimuose, miestuose, mes vis tiek turime pasirūpinti, kad visi piliečiai gautų vienodą vienodas sąžiningas sąlygas, nepriklausomai nuo to, kurie gyventų. Taigi turime paskirstyti tas paslaugas labai vienodai ir sąžiningai vis, visoje visuomenėje. Ačiū. Euh, Dėkuoju, ponai Bukanen, ponas Lans, gal jūs pakomentuotumėte taip pat? Euh, labai trumpai. Suprantu, kad mes euh, čia siekiame bendro tikslo, tai yra siekiame padoraus gyvenimo gyventojas kaimo vietos, vietovėse. Ir mes minėjome visus tuos iššūkius, su kuriais susiduria kaimas. Mes visi dėl jų sutarėme ir pirmiausia tai yra ir senstanti visuomenė ir tai, kad daug žmonių keliasi iš kaimo į miestą ir aplinkosauginiai klausimai aktualūs. Tai, kad trūksta investicijų infrastruktūra, plačiuoščio interneto problema man Estui tai yra kaip viena iš žmogaus teisų faktiškai teisė į internetą. Ir matau labai daug dalykų, kurie mums yra bendri ir tai, kad tai ir atsispindės baltoje knygoje. Taigi dabar tiesiog reikėjo sėsti prie darbų ir pasirūpinti, kad baltosios knygos nuostatų, tap, nuostatos taptų realybę. Taigi aš manau, kad visi prie to prisidėsime. Dėkoju. Merci, merci à vous, monsieur Lantz, pour uh, votre euh, intervention. Dėkoju, ponė Lantz, už jūsų pasisakymą. Dabar NAT komisijos vardu, spontaniškose pasisakymuose pasisakys irgi kolegų, ir, bet prieš tai dar norėčiau pasveikinti žmogų, su kuriuo mes tikrai siekiame bendrų tikslų, nors turime tam tikrų ideologinių skirtumų, bet siekiame bendro tikslo. Norėčiau pasveikinti Žaną, Žaką Liublanką, kuris iš tiesų yra iš Lozer regiono Prancūzijoje ir mes tikrai turėjome e, daug bendrų darbų kartu, ponė. Leblanc, žodis Jums. Patuš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai gražus jūsų žodžiai. Malonu juos girdėti. Na, visi mes kalbame apie tai, kad kaimo vietovėms reikia gražinti galimybės plėtotis ir gyventi. Džiugu matyti čia abiejų komitetų ir regionų komiteto ir Europos parlamento regionų komiteto bendra, bendrame posėdėje būti. Tačiau esu susirūpinęs, kai matau darbo tvarkę susijusi su uh, susijusią su miestais ir su kaimo vietovėmis. Iš tikrųjų, skaičiai nėra guodžiantis. Reikia kovoti, kad būtų susitarta dėl tos baltosios knygos kaimo vietovių plėtrai. Būtina išlaikyti politiką skirtą kalnotoms vietovėms. Ta kažkada pasiekė, dėl to susitarė Europos Sąjunga. E, Vakar kalbėjom apie jaunų ūkininkų kūrimasi, kalbėjom apie kaimo vietovių plėtrą, bet visa tai, tai yra glaužiai susiję su reguliavimu, su uh, kainų, kurios pernelyg nestabilios, sutvarkymu. Svarbu, kad regionų komitetas ir Europos parlamentas dirbtų tą kryptim. Uh, taip pat tos trumpos maisto ir gamybos grandinės teritorinių tam tikrų produktų kūrimas irgi turi būti tie klausimai, kurie turi būti minimi. Svarbu išlaikyti paslaugas, svarbu, kad neatsirastų e, technologinių trūkumų kaimo vietovėse, nes dabar turimos technologijos gali padėti toms kaimo vietovėms suteikti naujų privalumų. Svarbu, kad būtų parodytas solidarumas, kad visoje šalies teritorijoje galėtų plėtoti skaitmeninės technologijos. Pane pirmininkė, Džiaugiuosi būdamas čia plenarinių posėdžių salėje. Ir tikrai noriu pasakyti, kad mes visi kartu galime kovoti tam, kad būtų išlaikyta, uh, išlaikytas e, sanglaudos tikslas, nes apie sanglaudos tikslą yra kalbama Lisabonos sutartyje. Turime uh, suremti pečius, kad visi kartu uh, nepriešintume kaimo ir miesto vietovės, uh, ne, nebandykime žmonių uh, sukišti vien tik į miestus aplinkų, yra pilna vietos, kur žmonės gali erdviai gerai gražiai gyventi. Kovokim už tai, ačiū. Pirmininkas dėkoju, ačiū ponui Blion už pasisakymą, o dabar ponas Ropė, prašom žodis jums. Ačiū gerbiamas pirmininkė. <clears throat> Ačiū visiems, kurie organizavo šitą diskusiją. Manau, kad tikrai labai svarbi diskusija ir panašiom temom mes <clears throat> jau kalbam ne pirmą kartą, bet žinoma, iš tų kalbų matyti, e, kas jas girdi, tas kalbas, <clears throat> turėtų padaryti tam tikras išvadas. Man kaip e, žmogui gimusiam kaime ir e, pakankamai didelę dalį praleidusiam, iš tikrųjų labai malonu ir girdėti, kad tos problemos, kurie šiandieną tikrai persiekėja mus, na, sakykime, girdimos, bet e, ne visiškai sprendžiamos tiek valstybių narių, tiek ES mastu. E, aš prie tų, sakykime, tikrai pritariu, kad nestabilumas e, gyvenime, nežino, nežinomumas, kokios bus rytoj kainos, kokios bus remimo tvarkos, kokios bus paramos sistemos, E, to stabilumo nebuvimas, žinoma, turbūt e, labai sunku žmogui apsispręsti, ypatingai jaunam, ar pasilikti kaime. Antras dalykas, pavyzdžiui, Baltijos šalyse, mano šalyje Lietuvoje yra pakankamai didelis skirtumas pajamų maždaug pusantro karto didesnės pajamos mieste negu kaime. Ir dėl to žmonės renkasi, e, sakykime, geriau miestą negu kaimą. Kitas dalykas manau labai svarbu e, mums kad yra pakankamai dideli skirtumai ne tik tai valstybėje narėje bet ir tarp valstybių narių ir dėl to vyksta na sakykime ekonominė migracija europos sąjungos viduje tie patys žmonės sakykime lietuvos baltijos šalių žmonės tą patį darbą dirbdami lietuvoj e, uždirba pakankamai daug mažiau negu e, išvykę dirbti į Britaniją ar į Vokietiją, ar į kitą valstybę. Tai nėra geras reiškinys ir mes turim apie tai galvoti, kaip e, reiškia stabdyti, kad e, galėtų žmonės dirbti savo šalį ir tą patį uždirbti, nes niekam gero nėra, kada, e, sakykime, vienas šeimos narys dirba vienoje šalyje, o šeima gyvena kitoje šalyje. Tai iš tikrųjų, iš tikrųjų iššūkių turim labai daug ir mes juos žinom ir aš manau, kad e, būtent lyderio programa galėtų būti pakankamai didesnė. Mes galėtume galvoti daugiau pasitikėti vietos valdžia, vietos savivalda ir kartu dalį struktūrinių fondų, dalį sanglaudos fondų, galbūt sujungus su lyderio programa, mes galėtume turėti daug svarbesnę programą, kuri galėtų padėti spręsti kasdieninius e, reiškia klausimus gyvenime. Man vakar patiko Izraelio profesoriaus pasakymas, kad e, jaunimą kaime prilaiko arba, sakykime, pritraukia tai, kad galima telefonu susitvarkyti visas paslaugas. Tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi, kad pavyzdžiui Lietuvoje pakankamai geras interneto ryšys padarytas, bet paslaugų mažai yra turėtų atsirasti paslaugų paketai, kad e, galima būtų iš visur susitvarkyti įvairius klausimus, susakyti prekes ir taip toliau. Ir tada mažė skirtumas tarp miesto ir kaimo. Jeigu paslaugų paketas bus panašiai prieinamas, o mes visi žinom, kad kaime gyventi ir sveikiau, ir geriau, ir pigiau. Todėl iš tikrųjų turėtume dėti pastangas, kad žmonės tą matytų, jaustų ir rinkstųsi. Ačiū. Merci bien, Monsieur Ropé. Je cède la parole à Monsieur Jarre. Ačiū žodžius ponu Jarui. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde auch die Diskussion heute äh, sehr, sehr wichtig, weil... Pone pirmininkė, manau, kad šiandienos diskusija yra visiškai teisinga. Kadangi dažnai pagalvoju štai apie ką. Mūsų kamuoja ne tik demografinės problemos kaimo vietovėse, bet ir demokratijos problemos nesuklyskim. Dideli miestai yra daug geriau organizuoti, o dažnai sprendžiama pagal daugumos baisu, balsus, taip yra demokratiniai sistemai. Ir norėčiau pasakyti, kad didžiausiai resursų taškytojai yra miestai. Miestai tiesiog nuramina savo sąžinę, e, imdamiesi veiksmų numatydami įvairias tvarkas ir nuostatas. Yra tokių žmonių, kurie gyvena vietose ir norėtų tą daryti. Tad iš tikrųjų labai svarbu yra e, pasakyti visiems savo nuomonę. Galim skūsti, sakyti, pinigų trūksta. Na taip, taip, taip, taip yra. Galėčiau pasakyti, kad kaimo vietovių plėtra ir antras straipsnis turėtų būti geriau prižiūrimi, nepamirštant žemės ūkio politikos aspekto. Būtina, kad e, tas žemės ūkio aspektas e, atitiktų ir miestiečio lūkesčius ir jam būtų suprantamas. Tad e, kaimo vietovės turėtų taip pat būti tvarkomos centralizuotai. Galbūt būtų galima sakyti ir į dar vieną klausimą. Mes turime, mes kalbėdami apie programas dažnai pamirštame integruoti tokius dalykus, dėl kurių gali spręsti patys regionai, pavyzdžiui, kam skirti lėšas vienu ar kitu atveju. Ypač, kai kalbam apie kofinansavimą. Aš manyčiau, jog reikia e, užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai tvarkomos, ar kalbėtume ar 15, ar 20 procentų uh, nuosavųjų išteklių pateikimą, e, kai pagalba teikia ES, aš manau, kad tai užtikrintų e, geresnį projektų įsisavinimą vietoje. Nežinau, ką kiti kolegos mano dėl kofinansavimo projektų. Ačiū. Kolega Agnių, prašau. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad taip pavėlavau į šias diskusijas, bet jūs tikriausiai žinote, kad vyksta klausimas apie veisimą kitoje salėje, taigi nežinojau, ką pasirinkti. Uh, Kalbame apie kaimo plėtros politikos ateitį ir galbūt galėtumėme visi pažvelgti į Škotiją, kuri šiek tiek šlubavo, bet po to pasirinko variantą, pirmiausia, renkasi vietos produktus ir ES turėtų pasitelkti tokį pavyzdį. Dabar labai sudėtinga apibrėžti tokią formulę, kuri tiktų visoms šalims gyvenančios įvairiose geografinėse vietovėse. O Škotijoje tai, kad pirmiausia renkamasi vietos produkcija, tai reiškia, kad tai skatina žmonės kurti ir tai užtikrina šios sistemos sėkmę. Junktinė karalystė mes labai išdidi sala esame ir turime ir daug miestų, ir kaimo vietovių. Ir yra nemažai kaimų, kur visi, kurie gyveno kaimuose, turėjo kaimišką prigimtį, o dabar tikrai nemažai, aišku, išvažiavo gyventi į miestus ir neturi iš vis jokių ryšių su kaimu. Na, akivaizdu, jeigu kūriamos yra tokios galimybės, smulkus verslas ir panašiai, tai reikia ir įgūdžių tam tikslui ir atitinkamo mokymo. Man atrodo, kad e, reikalinga užtikrinti kaimo plėtrą. Tačiau turime būti labai atsargus, kaip skiriamos lėšos. Nelabai lengva išvaistyti tuos pinigus grandioziniams projektams. Bet turime atitinkamą biudžetą ir galime jį panaudoti tinkamai, bet negalime jos skirstyti taip, kaip mums atrodytų priimtina. Reikia tą daryti labai atsakingai. Dėkoju. Dėkoju, pane Agniu. Tau dabar norėčiau perduoti žodį mūsų pirmininkui Sikirskį, žinau, kad kaimo plėtros klausimas jam yra labai svarbus, esminės svarbus. Ir jisai, turbūt, pateiks savo nuomonę apie šį aspektą. Na taip. Kaip e, sakė ponas Agnių, mūsų laukia dar klausimas, klausimas jūri komitete patentų klausimų, kai kas iš mūsų kolegų tam kitam posėdį dalyvauja. Labai vertinu komiteto veiksmus, kurių tikslas yra kaimo vietovių plėtra. Galėčiau pasakyti, kad reikalingas būtų holistinis požiūris į atskirų vietovių plėtrą. Taip ne visada būna, ne visada to požiūrio laikomas Europos parlamente. Daug žmonių mano, jog BŽUP antrasis ramstis išsprendžia visas kaimo vietovių problemas. Antrasis ramstis – patekęs į įvairias nacionalinės politikas, dažnai būna nukreiptas, kad būtų galima paremti investicijas į žemės ūkių kininkavimą, į ūkius. Tai daroma tam, kad būtų galima išspręsti perdirbimo pramonės problemas ir labai nedaug lėšų nukreipiama į kaimiškųjų vietovių plėtrą. Labai nedaug skiriama ekologiniams klausimams. Na, galim sakyti, na taip, turime taip pat sanglaudos politiką ir įvairias regioninės programas. Regioninės programos turėtų apimti kaimiškų vietovių plėtrą. Tie, kurie yra atsakingi už regioninės problemas, sako, na, bet juk yra dar ir antrasis ramstis bendrosios žemės ūkio politikos. Ir Dėl to ir atsiranda tiek tų skirtumų tarp atskirų vietovių išsivystimų. Dėl to taip nevienodai investuojama į kaimo vietovės. Didžiausia problema yra užimtumas. Manau, kad turime iš tikrųjų skatinti kaimo vietovių daugia funkcionalumą. Infrastruktūra yra labai svarbus dalykas plėtrai. E, be abejo, tai yra brangus dalykai. Priemiešiai yra svarbus taip pat. Nes svarbu, kad miestų kūrimas vyktų tvarkingai, ir miestai kartais yra labai tankiai apgyvendinti. Taip pat turime pabrėžti būtinybę, jau būtina užtikrinti teritorinę sanglaudą, kad tų skirtumų būtų kuo mažiau. Ir turime išvengti kai kurių vietovių ištuštėjimų. Būtina gražinti gyvenimą į tas ištuštėjusias vietas kad vėl galėtume ten apgyveninti žmonės, tai toks projektas gali kainuoti labai brangiai. Klausimas tikrai labai sudėtingas. Ir manau, kad abi korko deklaracijos, priimtos per pastaruosius 20 metų, didelį vaidmenį skiria kaimiškosioms vietovėms. Ten išdėstytas labai modernus požiūris į tokių vietovių plėtrą. Ačiū. Merci, merci, euh, prezident, pour... Euh, Dėkuoju. Pone pirmininkė, už visos globalios dimensijos pakomentavimą. Noriu taip pat padėkoti ponui Bukananui, ponui Lansui taip pat, kaip pranešėjai, dėkoju visiems pasisakiusiems už, už jūsų išvalgas ir e, aktualius komentarus, nes e, kaimo plėtros klausimas mums visiems labai svarbus, jis mums kelia daug nerimo ir kaip daugelis kolegų sakė, jau dabar atėjo laikas giliau pagalvoti apie šį sektorių, apie vietinę dimenciją, bet taip pat ir apie globalumo dimenciją, kuri čia yra labai svarbi. Ir tuo metu, kai mes turime įgyvendinti dabartinę BŽUP ir tuo metu, kai yra galvojama apie BŽUP po 20 metų, mes būtinai turime spręsti kaimo plėtros problemas. Turime siekti, kad e, būtų atsižvelgiama į maisto saugą, į e, atremti aplinkosaugos iššūkius, klimato kaitos iššūkius ir teritorinio planavimo iššūkius. Tai yra labai svarbus mums dalykai. Mes turime galvoti, ar norime tokių erdvių, tokių teritorijų, kur gyventų daug žmonių, ar kurios būtų tuščios. Baltoji knyga. Beje, aš labai džiaugiuosi, kad kartu su Mercedes Breso e, esu e, intergrupės, ko pirmininkas intergrupės dirbančios šituo klausimu. Mes e, turime apibrėžti teritorialumo aspektą kaip vieną iš svarbiausių aspektų įvairių politikų kontekste. Tarp sektorinius ryšius turime akcentuoti taip pat šiame kontekste ir turime kartu siekti atremti rydienos iššūkius. Jūs e, sakėte, jog judumo paslaugų tiekimo klausimai, komunikacijų klausimai yra susiję su inovacijomis ir naujomis priemonėmis ir būtent šie aspektai leidžia mums e, tinkamiau spręsti įvairių erdvių patrauklumo klausimą. Mes turime siekti, kad žmonės gyventų tose vietovėse ir turime bandyti atsakyti į kylančius e, klausimus mes ir regionų komitetas, Europos parlamentas ir visi tie, kurie dirba kaimo plėtros klausimais, jau yra ne vieną kartą sakę, jog šių aspektų svarba yra labai didelė. Mes turime veikti kartu ir esant reikalui turime perorientuoti pagrindinių BŽUP ramščių kryptis, nes teritorinis aspektas yra sudėtingas aspektas ir mes kartu turime galvoti apie tokias gairias, kurios duos peno komiteto apmąstymams ir visų kitų struktūrų dirbančių šiame sektorėje e, apmąstymas. Dėkuoju dar kartą už bendrą darbą siekiant geresnės kaimo plėtros. Ačiū labai. Proszę Państwa, teraz robimy, czy jeśli może jeszcze... Ponios ir ponai, jeigu yra norinčių pasisakyti, dabar tam yra tinkamiausias laikas. Jeigu ne, tuomet darysime pertrauką ir darbą tęsime 5 valandą lygiai. Tada vyks bendras Agri Inte, Inta komitetų posėdis. 5 valandą šioje salėje aptarsime tartautinius reikalus, dalyvaujant dviems komisijos nariams. Ponui Hauganui ir poniai Malmström. Jie dalyvaus tame bendrame mūsų posėdėje. Tai yra labai svarbus mums posėdis ir kvieščiau visus atvykti laiku. Jeigu norite pasisakyti dabar, ar kažkas nori pasisakyti? Kągi, Tuomet, kaip sakiau, trumpam nutrauksime posėdį ir norėčiau padėkoti regionų komitetui už visas jų iniciatyvas, kurių jie įmasi kaimo vietovių labui. Ačiū, ponė Sikerskė. Ačiū, ponė Sikerskė. Taip, man labai malonu buvo dalyvauti šiame susitikime ir džiaugiuosi šią galimybę ir mes laukiame tolesnio darbo, testinio darbo visų labui ir tikimės kito jūsų apsilankimo mūsų komisijos posėdyje. Taip, tikrai mes tikimės ir toliau sėkmingo bendradarbiavimo. Dar kartą dėkoju Jums už šį bendrą mūsų posėdį. Ačiū. Posėdis bus tęsiamas penktą valandą.